pasiūlymų ir prieštaravimų nematau, taigi protokolą laikome patvirtintų. Pone Anemi Neitz e, Oitenbruk nuo sausio pirmos dienos man pranešė, kad atsistatydina iš parlamento narės pareigų. Parlamentas pagal ketvirtojo straipsnio trečią dalį darbo tvarkos taisyklių konstatuoja, kad nuo sausio pirmos atsilaisvino jos vieta parlamente, taigi manau, kad visų jūsų vardų galiu padėkoti mūsų ilgam laikį kolegiją Anemineic už darbą šiame parlamente. Bulgarijos kompetingos institucijos man patikė prašymą dėl Sergejaus Staniševo